Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner. Mėly kolegos, kviečiu visus susėsti savo vietas. Mes turime labai intensyvę darbo tvarkę šiandien. Votre accord, j'ouvre la séance. Ir tuomet pradedam posėdį iš karto. Aš e, norėčiau pasakyti, jog e, ponas Fernandės su EPP kolegomis yra dabar Madride e, suvažiavime ir todėl perdodu jo atsiprašymą. Darbo tvarkę turbūt patvirtinam, jeigu nėra prieštaravimų. Norėčiau taip pat Jums priminti, jog bendras lybė ir biudžeto komiteto posėdis vyks Strasbūrė 27 dieną 14 val. 15 minučių. Tai bus antradienis. Mes turime taip pat pateikti ataskaitą apie spalio 19 dienos trišalio dialogo rezultatus. Pranešėjo nėra, tai aš už jį dabar priminsiu keturis jo prioritetus. E, migracijos paketas, pabėgėliai e, ir agentūros. Tai yra pirmasis prioritetas. Toliau programos 2020 ir Europos infrastruktūrų e, priemonės biudžeto mažinimas, Ponas Fernandes išreiškė nugastavimą, kad e, dėl tos priežasties gali būti sunku įgyvendinti jaunimo garantijų e, iniciatyvą. Toliau e, daugiametė finansų programa bei lankstumo priemonės taikymas. Tarybos atstovas, Luksemburgo ministras Gramenje, mums priminė penktą prioritetą. Penktasis prioritetas yra laikytis daugiametės finansų programos numatytų viršutinių ribų. Priminant, jog e, yra tam tikrų neigiamų rezultatų ir tai reiškia, kad taikinimo procedūra bus galbūt pakankamai sudėtinga. Todėl aš suteiksiu dabar žodį kitiems pranešėjams, kitais klausimais, ponui Dipre ir ponui Geyer, kuris yra pranešėjas agentūrų klausimo. Abu jie dalyvavo šiame trišalėme dialoge. Ponas Dipre, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, kalbėsiu pakankamai trumpai. Aš e, priminiau biudžeto komiteto poziciją dėl e, kitų. Kitų skirsnių ir todėl dabar ne, detaliai nekomentuosiu to dalyko, nežinom. Toliau tarybos pirmininkas pasisakė dėl uh, darbuotojų mažinimo 5 procentais, tai yra daugiametės finansų programos kontekste numatytas dalykas, jisai pabrėžė būtinybę, jog visos institucijos turi laikytis šio personalo mažinimo tikslo. Aš atsakiau jam, jog e, mes kitaip žiūrėjome iš šį, e, jog kitaip žiūrime iš šį dalyką komisijos ir mūsų nuomonių skirtumas galbūt mažesnis. Dėl šio mažinimo veiksmingumą, todėl, aišku, mes e, per taikinimą turėsime dėrėtis ir tai nebus labai paprasta siekiant įtvirtinti mūsų e, poziciją. Tai kol kas būtų toks susirūpinimo aspektas. Dėkoju. Jūs e, įtikinote mūsų partnerius, kad parlamentas laikosi savo prisimtų įsipareigojimo šio klausimu. Pone pirmininkė, kol kas šiuo etapu aš neįtikinėjau, tik sakiau, kad mūsų nuomonė skiriasi ir mes turėsime e, gana ryštingai dėrėtis šito klausimu. Tad e, aš tik tai paaiškinau, kaip buvo balsuota biudžeto komitete ir e, kodėl mano pozicija yra tokia, remiantis mūsų balsavimo rezultatais. Ähnlich kurz fassen. Ähm. Ačiū, ponė pirmininkė, aš manau, kad aš tikrai labai trumpai galiu pakomentuoti šį klausimą. Na, aš laikiausi šiuose darybose štai tokios nuostatos. Aš visuomet galvoju, kad per pirmąjį, pirmasias trišalės darybas reikėtų aptarti techninius klausimus su pirmininkaujančia šalimi. Visus klausimus, ypač tuos, kuriuos reik, galima bus po to atskirti į atskirą klausimų kategoriją. Tačiau mes taip ir nesupratome, kokia buvo pirmininkaujančios šalies nuomonė šiuo klausimu. Bet to mums pasirodė, kad Pirmininkaujantis Luksemburgas e, nebuvo labai linkęs palankiai vertinti mūsų pasiūlymų ir jiems ko gero įtakos daro e, kiti veikėjai. Mes turėsime tęsti dėrybas ir akivaizdu, kad kai kurių dalykų negalima bus atskirti į atskirą tokį paketą, pažiūrėjau, migracijos. Yra ir kitų e, klausimų, kitų dalykų nes jį vienai per kitaip, pažiūrėjau, jei kalbame apie migraciją, bus susiję ir su Frontexu, ir su uh, IASA, ir su kitomis institucijomis. Bet dar turėsime palaukti, da, nes dar neaišku, kokia bus pirmenkačios šalies nuomonė. Bet aš manau, kad e, mes elgėmės visiškai teisingai. Mes norime apginti specialiųjų priemonių vaidmenį užtikrinti, kad joms būtų skirta pakankamai dėmesio. Be abejo, bes laikydamiesi daugiametės finansinės programos. Klausimas dabar būtų štai toks. Ar taryba galėtų iš naujo įvertinti daugiametę finansinę programą, nes šiandien mes susidurime su naujais iššūkiais. Nors Akivaizdu, kad čia galutinį sprendimą turės priimti valstybės narės. Pirmininkantė šalis tą aiškiai pasakė. Mes suprantame, kad suprantame tarybos nuomonę. Jie sakė, jeigu aš gerai prisimenu, kad mūsų įvairios užduotis ir įvairios kategorijos yra vienas dalykas, tačiau finansinė drausmė yra taip pat labai svarbi. Ir mes matome, kad maržus iki viršutinės ribos ir daugiametės finansinės programos šiandien ne visuomet yra tokios, kokiu norėtųsi. Todėl mes turėtume pažvelgti jiems akis ir visi susėdę turėsime uh, apsispręsti, kokie prioritetai bus mūsų galva svarbiausi, o kokių reikės gal atsisakyti. Bet be abejo, reikės taip pat dirbti sparčiai, kad galėtume viską nuveikti prieš pradedant veikti kitoms institucijoms. Euh, Ačiū. E, šis trišalis susitikimas buvo pasirengimas taikinimo e, dėryboms, o po to e, vyks mūsų rezoliucijos tvirtinimas parlamento plenarnėje sesijoje 2016 metų. Tačiau man atrodo, kad e, šis biudžetas, koks jis yra, nesuteiks mums galimybės įgyvendinti mūsų įsipareigojimų 2016, te, patenkinti mūsų įsipareigojimų. Ar kas nors tikisi, kad migracijos keliamas spaudimas e, sumažės? ir ar mes mm, turime galimybių mobilizuoti reikalingas lėšas, kad užtikrintume, atkurtume saugumą vidurio rytuose. Taip pat i, i, užtikrinti tinkamų lygių paramą, kad vyktų norm, kad, kad norm, būtų normali situacija e, Saharos e, pakraščiuose, taip pat. Aš nežinau, ar ir jums susidaro toks įspūdis, bet aš tikrai manau, kad mūsų biudžetas, vertinant jį pagal įsipareigojimus e, daromus valstybių ir vyriausybių vardu, taip pat vertinant jį Mm, pagal pareiškimus, kuriuos girdime, jis nėra tokio dydžio, koks būtų reikalingas. Bet kokiu atveju, manau, kad taikinimo procesas bus ypatingai sudėtingas ir kad mums reikia pasirenkti pasirenkti pritaikyti lankstumo priemonę ir to, to, tokios galimybės tikrai prireiks. Tai tiek, aptariant pirmojo trišalio susitikimo rezultatus. Toliau taisomojo biudžeto raštas numeris 3. Ir norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui e, ponui Freza pristatyti šį pasiūlymą. Ačiū pirmininkė. Aš pristatysiu svarbiausius šio teisamojo rašto numeris 2 aspektus ir perėsiu į anglų kalbą. Praėjusią savaitę komisija pristatė e, eilinį taisomą įraštą, nes būtent šiuo metu laiku yra atnaujinamos uh, prognozes dėl išlaidų žemės ūkio sektoriuje ir todėl galime tiksliau prognozuoti išlaidas kitais metais. Tačiau šiais metais svarbus yra dar vienas dalykas šiame taisamajame rašte, tai, e, tai yra poveikis biudžetui paskutinio priemonių paketo, kuris buvo patvirtintas rugsėjo mėnesį ir tai yra priemonių paketas skirtas atremti e, pabėgėlių krizę. Apžvelgsiu bendrai, paskui pereisiu prie detalaus pristatymo. Visų pirma, dėl e, migracijos e, kriziai skirtų priemonių. Šiame taisomajame rašte komisija siūlo sustiprinti visą rinkinį priemonių ir e, skirti 1,5 milijardus įsipareigojimų srityje. Tai apima priemonės skirtas įveikti pabėgėlių krizę, reikia ir dėl to reikia padidinti finansavimą įsipareigojimams 1,5 milijardais eurų. 140 milijonų eurų siūloma skirti, kad padidintume e, asignavimus humanitariniai pagalbai ir patenkintume būtiniausius po, trečiųjų šalių poreikius, ypač kaimininių šalių poreikius. Trečiajame biudžeto antraštinėme skyriuje yra trys priemonės, kurias tuoj pat pristatysiu. Ir trečiajame skyriuje išlaidos įsipareigojimams didinamos 1 milijardų 390 milijonų eurų, o daugiau nei 700 milijonų eurų skiriama mokėjimams. Pirmasis priemonių rinkinys yra skirtas e, ypatingosios pagalbos didinimui, e, prieglopščio imigracijos fondui bei taip pat vidinio saugumo fondui. Šis pirmasis priemonių rinkinys e, e, sulauks 94 milijonų eurų finansavimo įsipareigojimų srityje. Kitas priemonių rinkinys tai išlaidos susijusios su pabėgėlių perskirstimo programa. Čia aktualūs yra du tarybos sprendimai dėl pabėgėlių perkelimą. Pradžioje buvo nuspręsta perskatyti 40 tūkstančių asmenų Europos Sąjungoje. Ir po to buvo patvirtintas dar vienas projektas, e, pagal kurį reikės perskirtyti 120 tūkstančių asmenų ir iš viso e, susidaro 160 tūkstančių susiję 2016 siūlymi e, komisijos asigno, asignavimai iš viso sudaro 890 e, tūkstančių 890 milijonų e, įsipareigojimų srityje. Trečiasis priemonių rinkinys skirtas Frontex agentūrai ir čia siūloma skirti 70 milijonų eurų Frontex operatyviniai veiklai asmenų sugražinimo srityje ir bendradarbiavime su valstybėmis narėmis, e, kuriant e, taip vadinamus karštus pabėgėlių prieimimo centrus. Kaip jau sakiau, numatoma 70 milijonų eurų. Ketvirtasis elementas trijų e, pasienio agentūrų Frontex, ESO ir Europolo e, pajėgumų didinimas ir numatoma skirti daugiau darbuotojų šioms trims agentūroms, iš viso sukurti 120 20 naujų postų, kurie turėtų atsirasti 2016-aisiais, todėl išlaidos tiems metams visoms trims agentūros didėja 16 milijonų eurų. Galiausiai komisija siūlo 310 milijonų eurų didinti AMIF prieglopsčio komponentą. Tai yra asmenų sugražinimo e, programa 30 milijonų ir taip pat vidaus e, vidinių sienų saugumui. Tai tam skiriam 83 milijonai eurų. E, sieksime stiprinti pabėgėlių prieimimo gebėjimus valstybėse narėse, ypač tose šalise, kurios sulaukia daugiausia pabėgėlių ir kuriuose, kurios laukia labai didelio e, prieglapšio prašymų skaičiaus. Ir, iš, ir taip bent jau iš dalies e, tikimės atremti pabėgėlių krizės keliamą spaudimą, ypač prie ES išorės sienų. Trečiajame skyriuje e, turėtas e, rezervas jau buvo e, išnaudotas 2016 trečiajame taisomajame, biudžeto taisomajame rašte, todėl komisija siūlo pasitelkti lėšas iš kitų sektorių. E, daugiametėje finansavimo programoje apimant 324 milijonus eurų iš lankstumo priemonės. Ir todėl su, iš viso š, pusantro milijardo eurų yra mobilizuojami per lankstumo priemonę šalia e, tų sumų, kurios panaudojamos trečia, trečiame biudžeto skyriuje kad e, paliusuočiau, kokio masto pastangų e, e, ėmėmės finansuodami šią veiklą iš ES fondų 2015-2016 metams. Iš viso rengiamės mobilizuoti apie 9,2 milijardus eurų. Tai yra dvigubai daugiau nei pradžioje buvo suplanuota priemonėms trečiajame skyriuje ir ketvirtame biudžeto skyriuje, kad atremtume pabėgėlių krizės iššūkį. 9,2 milijardai eurų apima ir patikos fondą Afrikai, e, kurio dalį sudaro Europos e, vystimosi fondas. Noriu pakalbėti apie e, žemės ūkio aspektą šiame teisome rašte, kuris paprastai pristatomas tokiu metų laiku. Komisija siūlo sustiprinti ypatingasias priemonės ir skirti beveik 700 milijonų, iš jų 500 milijonų laikinosioms priemonėms pieno sektoriuje taip pat kiaulienos sektoriui. Ir e, paramos priemonės vaisių ir daržovių sektoriui, kurių imtasi prieš keletą mėnesių po to, kai buvo pratestas e, Rusijos embargas importui. Lyginant su 2016 biudžeto projektų pateiktų E, gegužės pabaigoje lėšos šiems, šioms priemonėms didinamos beveik 700 milijonų eurų. Dėl asignavimų prašytų 2016 biudžeto projekte turiu gerų žinių. Ir gera žinia yra tai, kad numatytosios įplaukos, kurios surenkamos iš pieno rinkliavų, taip pat iš kitų sričių buvo mažesnės nei tikėtasi 2015-aisiais ir ir turime vienu daugiau 1,1 milijardų eurų daugiau nei planuota. Uh, Todėl siūloma padidinti bendrasias e, išlaidas ir tokiu būdu padidinti asignavimus Europos žemės ūkio garantijų fondui, kuriam e, skirta 477 milijonais daug, mažiau nei, nei prašyta biudžeto projekte. Todėl vertinant bendrai išlaidas žemės ūkio sektoriui, jos didinamas 660 milijonų eurų, lyginant su pirminiu pasiūlymu. Teisomajame rašte yra ir daugybė kitų pasiūlymų, kuriuos trumpai pristatysiu. Visų pirma, 5 milijonų padidinimas, kad būtų galima finansuoti e, įsipareigojimus Europos e, strateginių investicijų fondui mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir skirti finansavimą konkrečiai e, projektams finansuojamiems iš EFSI. Manome, kad tai yra laikina, laikina priemonė nes dalį tų numatomų mokesčių finansuos e, tie, kurie, kuriem, kurie tos projektus įgyvendins. Komisija taip pat siūlo sumažinti išlaidų prognozes e, tarptautiniams žuvininkystės susitarimams bei maisto ir pašarų programoms pagal antrąjį biudžeto skyrių. Tai e, ir tai būtų, e, taip, taip atrodo atnaujintos išlaidų prognozės. Komisija taip pat siūlo skirti papildomai 23 milijonus eurų asignavimams e, skirtiems e, komisijos darbuotojų atlyginimams, kad komisija galėtų panaudoti e, skuriamus postus pagal patvirtintus planus ir tai reiškia vieno procento padidėjimą Tuo tarpu biudžetas buvo e, e, rengiamas e, remiantis prielaida, kad yra 3,4 procentai neužpildytų postų. Nepamirštant, kad komisija turi 5 procentai sumažinti darbuotojų skaičių, tačiau taip pat siekiama kuo greičiau užpildyti tuščius postus ir taip veiksmingiau panaudoti etatų planą, įgyveninti etatų planą. Tačiau tai, tai turi atitikti skiriamus asignavimus ir tokiu, nepamirštant būtinybės atremti migracijos keliamą spaudimą ir daugiausia dėmesio skirti toms komisijos tarnyboms, kurios dirba priešakinėse linijose e, šioje srityje. Rašte taip pat e, numatomos techninės korekcijos e, dėl etatų plane ir todėl tas postų planas, atsiprašau, post, postų planas išlieka biudžeto požiūriu ne, neutralus. Dar vienas teisomojo rašto aspektas. 176 milijardų didinami įsipareigojimai 2016, o as, mokėjimams asignavimai didinami 914 milijonų eurų. Komisija tikisi, kad šie šios teisamojo rašto aspektus bus atsižvelgta e, taikinimo procese, atsižvelgiant taip pat ir sep, septintojo teisamojo biudžeto projekto pozityvų poveikį. Merci, monsieur Freza, pour ces... Dėkuoju, ponui Freza, už visus šios patikslinimus ir komentarus. Mes puikiai supratome antrojo taisomojo rašto pagrindinius aspektus. Mūsų komitetas buvo jau iš anksto pagalvojęs apie juos, tačiau aišku, į visą tai bus galima sižvelgti tik tai per taikinimo procedūrą. Ponas Dupre paprašė žodžių. Ponas Gair. Pone pirmininkė, aš manau, kad ponas Gairis pranešėjas dėl kit, kit, kitų metų tema jisai savo frakcijos pranešėjas ir manau, kad jam pirmiausiai turėtų būti suteikta žodis. Dėkuoju. Aš neprašiau žodžio, tačiau, kadangi taip maloniai mane kviečiat pasisakyti, tai pasisakysiu dabar, nes negaliu atsisakyti. Viena vertus yra pateiktas e, pasiūlymas pakeisti kai kurios dalykus ir tai yra politinių sprendimų biudžetinės pasiekmes. Jeigu dabar pagalvotume apie, apie perkelimą, tai yra labai svarbus politinis mūsų institucijos sprendimas ir tai reiškia, jog turi būti telkiamos e, atitinkamos lėšos ir skiriami atitinkami signavimai. Tai rodo, jog dabar mūsų laukiantis uždaviniai yra svarbesni negu grinai biudžetiniai aspektai numatyti šiai vasarai tarybos, todėl reikėtų, kad taryba keistų savo e, požiūrį, jeigu taryba pati rimtai žiūri į savo pačios teiginius, tai jinai negali dabar e, aklai laikytis to dabartinio pasiūlymo. Aišku, kad e, mums dabartinėme kontekste kiekvienas toks pasikeitimas yra labai svarbus, bet neaišku, kada taryba pakeis savo poziciją iš tikrųjų, nes tik tada galės prasidėti rimtos dėrybos. Atsižvelgiant į tarybos priimtus sprendimus, kyla klausimas susijęs su DAB 8. Su aštuntuoju biudžeto projektu. Frontexas yra atsakingas už gražinimą. Kol kas šis, šis, šis klausimas yra sprendžiamas valstybių narių, tai jų kompetencija Vokietijoje. Vokietijos institucijos turi pačios finansuoti asmenų gražinimą, kuomet tas gražinimas vyksta iš kurio nors Vokietijos oro uosto. Tad teoriniu bent jau požiūriu valstybės narės priima sprendimus e, šioje srityje valstybės narės gali naudoti atrodo, galima naudoti paramos migrantams fondo lėšas šiam tikslui. Ir jeigu nenaudojamos e, europinės lėšos, tam tikslui, tai, man atrodo, jeigu, jeigu jos nenaudojamas, tai yra klaida. Ir kodėl būtent Frontexui yra pavesta užsiimti, už, užsiimti gražinimu, juk šiaip Frontexas tuo neužsima, nebent taip norima padidinti Frontexo biudžetą, o galbūt reikia peržiūrėti visas Frontexo užduotis ir, ir, ir peržiūrėti jo personalo klausimus, nes yra komiteto pasiūlymas didinti finansavimą migrantų, prieglapšio ir migracijos fondui ir, ir, ir Frontexui. Aš supratau, jog uh, gražinimas turi vykti tose kirtimo taškuose sienos. Ar ne taip? Taip, ir, ir taip, ir taip yra, ponia pirmininkė. Ar jūs norėtumėt, kad aš dabar sureaguočiau šį klausimą ir jį atsakyčiau ir vėliau? Ne, ne, atsiprašau, iš tikrųjų galima būti vėliau. Der andere Punkt, die Geschichte ist ja ein bisschen trickreich, also in dem, just in diesem Moment, gerade am Montagabend sagt. Mes žinome, iš, prie, iš patirties, kad kartais darbuotojų reikia ir taryba mums pirmadienį pranešė, kad iš tikrųjų kai kurioms agentūroms reikia padidinti darbuotojų skaičių. Aš pažiūrėjau, peržiūrėjau skaičius ir jei aš viską gerai supratau, me, mes galime pasinaudoti nu, e, lėšomis iš nuosavų išteklių 9,4 milijardo. Iš esmės tai reikštų, kad valstybės narės badu nemirs, turės pinigų tam, kad galėtų išgyventi. Na, komisijos prognozijas praeitėje buvo pernelik e, pesimistiškos. Ir Europos, iš Europos Sąjungos nuosavų išteklių mes e, galėsime papildomai panaudoti 9,4 milijardo. Ir tai iš esmės tie pinigai atiteks valstybėms narėms. Tai reiškia, kad valstybės narės galės sumažinti savo nacionalinį įnašą į uh, kuris yra skaičiuomas pagal bendrasis nacionalinės pajamas. Ir nebejoju, kad visi 28 finansų ministrai bus, e, tuo galės džiaugtis. Tai reiškia, kad bus kažkur, kažkur atsiras papildomų lėšų. Ir tai reiškia taip pat, kad biudžeto drausmės argumentas tikrai nepasitvirtina šiuo atveju. Kai dogmatiškai siekime laikytis daugiametį finansinėje programoje nustatyti viršutinių ribų. Aš suprantu, kodėl ta programa tvarktuojama yra kaip kažkokia dogma. Ir laikytis jos gal ir nebus lengva. Bet aš manau, kad dabar, kai mes matome, kad pajamos yra didesnės nei buvo numatyta anksčiau, valstybės narės galės daugiau ką padaryti su tomis pajamomis. Būčiau dėkingas, jeigu jūs galėtumėte mums dar kartą paaiškinti, iš kogi susidėjo tas 9,4 milijardo. Ponas Duprė. Uh, merci, monsieur le président. Dėkuoju, panė pirmininkė. Pirmas komentaras būtų toks ir juo pasidžiaugčiau. E, priešingai negu kaip kad vykdavo anksčiau, dabar asignavimų e, tiek įsipareigojimų, tiek, tiek mokėjimo signavimų, kurie buvo pasiūlyti mūsų e, komiteto ir, ir, ir, ir sutapo su to, kas siūlo komisija, nors ir yra kai kurių dar skirtumų dėl pačių skaičių, sumų, tačiau šiaip viskas eina viena linkme ir todėl mūsų nuomonė yra geras dalykas tiek uh, trečiai ir ketvirtai kategorijoms, humanitariniai e, pagalbai. Tai taikytina taip pat žemės e, ūkiui, tad aš džiaugiuosi, kad mūsų e, nuomonė su komisija praktiškai sutampa ir kad mūsų bendri veiksmai užtikrins teigiamus rezultatus. Turiu keletą klausimui ponui Freza ir, ir komisijai. Turintumenyje, kad didinami asignavimai, trečias, trečias skyrius, perkelimas 120 tūkstančių asmenų, čia yra 6 e, tūkstančiai eurų plus 500 e, kelioniai. Tie 500 e, eurų yra susiję tik tai su 120 tūkstančių eurų tų asmenų, nesu pirmaisiais 40 tūkstančių, kurie turėjo būti perkelti, jeigu aš teisingai supratau iš pateikto dokumento. Kodėl yra toks skirtumas? 120, kurie bus perkeliami, gaus kiekvienas po 500 e, eurų persikėlimo išlaidų, tuo tarpu tie pirmieji 40 tūkstančių negavo tų, tos išmokos 500 eurų. Kodėl yra toks skirtumas tarp jų ir koks yra paaiškinimas, pagrindimas. Antras klausimas. Mes anksčiau jau esame diskutavę šituo klausimu, ponas Gairis yra komentavęs Frontexo aspektą, tai yra aišku, kad e, komisija e, jau pranešė, kad Frontexas turės e, iniciatyvos teisę gražinimo klausimų. Kol kas tos teisės jisai neturi ir mes turime diskutuoti apie teisinį pagrindą, kuris leistų tai e, daryti. Mane nustebino Kitas dalykas, taip pat, kuomet matome, kaip bus finansuojamas gražinimas remiantis prieglopčio migracijų ir integracijos fondu. Jūs prašote 30 papildomų milijonų e, asignavimams įsipareigojimams ir taip pat e, mokėjimams atitinkamos e, sumos. Paskaitysiu angliškai. Remiant legalią migraciją į ES ir taip pat skatinant trečių šalių piliečių geresnę integraciją. Ir taip pat vykdant veiksmingą gražinimo strategiją. Ta pati biudžeto eilutė to vadu yra naudojama ir integracijai skatinti ir e, gražinti tiems migrantams. Mes jau anksčiau esame apie tai diskutavę, jūs mat, manėte, kad nebuvo tikslinga keisti e, prieglapščio migracijos integracijos fondo nomenklatūrą. Aš manau, kad vis dėlto mes turėtume išsiaiškinti viską, kokiu čia teisiniu pagrindu remiamasi ir kokiais per kokius mechanizmus visą tai bus įgyvendinama. Jūs nekalbėjote taip pat apie komisijos prisidėjimą prie Madad fondo. Atrodo, jog į tą fondą finansavimas ateis ir iš ES, ir iš valstybių. Antrajame taisamajame rašte tas aspektas yra minimas ir kiek iš jo galima spręsti, tai e, bus. E, norėčiau tik tai pasitikslinti, ar, ar, ar bus pakankamas finansavimas. Ir dar vienas dalykas, neseniai vykusias dėrybose su Turkija buvo kalbama apie papildomą 1 milijardą eurų ir buvo kalbama apie bent jau 3 milijardus papildomus laikotarpiui iki stojimo. Tie 3 milijardai eurų, jeigu sustarimas įvyks, atsiras iš kur? Kas? Iš kur bus paimti tie pinigai 16 metų biudžeto? Ar Kitaip sakant, mes e, turime tikėtis, kad e, asignavimai turės bus e, padidinti 3 milijardais eurų 16 metų biudžete, tam atveju, jeigu būtų susitarta su e, Turkija. Panas Torvalds, ačiū. Pirmininkė, aš atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau ir negirdėjau šiek tiek evangeliškos džiaugsmo žinios todėl galbūt aš kažką paminėsiu, apie ką jau buvo kalbėta šį rytą. Man atrodo, kad vyksta kažkoks žaidimas su nuliniu rezultatu. Kaip tik komisija sako, kad kažką įmanoma padaryti, valstybės narės po kažkiek tai laiko pareiškia, kad ne, ne, ne, tai tikrai nėra įmanoma. Ir po to mes bandome viską ištaisyti ir suderinti skirtingas pozicijas. Aš žiūriu į skaičius ir man atrodo, kad turint tokius skaičius galima bus pasiruošti struktūrinėms problemams ateityje. Bet galima klausti ir rimčiau, ar iš tikrųjų galima bus pasinaudoti tam, kad būtų įspręsti dar neįspręsti klausimai. Ir dar du klausimai. Keulieno sektorius, kiek aš suprantu, gaus jam reikalingą paramą. Bet tos lėšos bus paimtos iš bendrosios žemės, bendrosios žemės ūkio politikos biudžeto. Tai reiškia, kad kažkas negaus jiems numatytų lėšų. Ir iš esmės gal Rusijos sakomas embargas ir buvo paremtas tokia logika, kad kažkas nukentėjęs. Prieš porą dienų aš pastebėjau, kad mes per nelik daug lėšų skiriame žuvininkystės sektoriui už ES ribų. 600 milijonų eurų buvo skirta, jim neprisimenu kam. Man teko dalyvauti pasirašant kai kuriuos susitarimus dėl žuvininkystės. Ir taip, iš tikrųjų, aš suprantu, kad kartais kažką reikia daryti. Ir, bet kartu yra labai daug dalykų, kurie pernelik brangiai kainuoja. Ir šiandien mes matome, kad galutinė tokių sustarimų sąskaita yra pernelik didelė. Taigi kągi daryti. Dėkuoju. Merci. Monsieur Maragal. Dėkuoju, panas Maragal. Merci, Presidente. No, solo un, un comentario muy breve. Yo plantear exactamente lo mismo que ha hecho el señor Depré en relación. Ačiū, pirmininkė. Noriu mm, pakomentuoti panašiai kaip ir ponas Deprė dėl ES Turkijos susitarimo. Ir tik noriu pridurti mm, dar vieną pastebėjimą. šią savaitę kanclerė Merkel elgėsi taip, tarsi būtų tarybos pirmininkė, komisijos pirmininkė ir dar priedo ir Vokietijos kanclerė. Ji turėtų sėdėti soste, tai, tai atspindėtų jos toks tas įvaizdis atspindėtų jos tikrąjį vaidmenį ir e, dė, turėtų dėvėti trigubą karūną. E, Kalbu apie biudžeto problemas. Mane ypač neramina siūlymas įtraukti į diskusijas taip pat ir pabėgėlių išlaikymo išlaidų aptarimą atnaujinant dėrybas dėl stojimo. Tai ypač problematiška. Taip pat dėl žemės ūkio. Noriu pasakyti, kad vertinant dabartinės administracijos darbą, tai ji, jos pagrindinė logika perskirstimas. Vis dar pasigendame tikrosios reformų politikos, E, kuri restruktūrizuotų BŽUP. Ačiū. Ačiū toliau ponas Kolmel. Ačiū pirmininkė. Nemažai klausimų jau buvo aptarti ir gaila, kad ponas Gajeris išėjo, nes aš norėjau labai pritarti jo žodžiams. Šalia didžiulės krizės, kurią išgyvename, turime pripažinti ir atsiveriančią galimybę biudžete. Sulaukėme papildomų 9,4 milijardų eurų įplaukų. Todėl noriu paklausti komisijos. Galbūt galima planuoti imtis kitos veiklos, o ne tiesiog e, sugražinti tas lėšas valstybėms narėms. Galbūt didelę dalį tų lėšų reiktų padėti į rezervą, kad ateityje iškilus naujiems iššūkiams galėtume geriau tuos iššūkius atremti. Manau, kad trumparegiška tiesiog toliau pilti pinigus į, į bedugnes skilės. Mums reikia strateginio požiūrio. Žinoma, kad reikia padėti visiems, kurie atvyksta į Europą. Jie atvyksta neturistiniais sumetimais. Jie arba yra persiekėjami, arba bėga nuo beviltiškos situacijos. Vis dėlto turime mąstyti apie tai, kaip e, tvarkysime humanitarinę pagalbą. Reikia administracinių išteklių. Pažvelgus į, į situaciją Vokietijoje, matome, kad 10 tūkstančių eurų Vokietijoje planuojama išleisti vienam pabėgėliui. Palyginkite, kiek kainuotų to paties asmens apgyvendinimas vietovėje arčiau krizės centro ir iš, iš tos sumos būtų galima e, finansuoti 20 pabėgėlių apgyvendinimą. Turime neaklai e, naudoti pinigus, reikia Europos strategijos, kad e, ne tik bandytume šalinti simptomus, bet ir kad kovotume su priežastimis. E, Ir tuomet, manau, kad Europos piliečiai paremtų mūsų požiūrį, vertinant situaciją mano šalyje Vokietijoje. Tai yra labai sudėtinga, nuotaikos yra labai niūrios ir būtų tikrai gaila, jeigu tokia nuotaika užsikrėstų ir likusi Europos dalis. Mums reikia e, konkrečių komitetų, kurie imtųsi šių klausimų ir parengtų strategiją ir taip pat turėtume kreiptis į komisiją ir paprašyti jos parengti reikalingą strategiją, nes parengų strategija bus kitos ir reikalingos lėšos. Ar, ar, ar Diego Zabal? Ačiū pirmininkė trumpai. Ponas Dupre, sakė, jog jisai e, džiaugiasi taisomųjų raštų, kurį pristatė komisija, todėl kad e, to laiško turinys sutampa su tuo, už ką mes balsavome e, komitete. Ir taip praktiškai yra, todėl kad mes norėjome finansuoti prieglopščio teikimą, migrantų prieimimą ir tai įeina į dokumentą. Dabar per trilogą reikės dėrėtis dėl jaunimo garantijų ir dėl uh, Junkerio plano bei infrastruktūrų priemonės bei atitinkamų matytų sumažinimų. Tačiau tai, kas siūlo komisija, ne visiškai sutampa su mūsų e, balsavimo rezultatais dėl pabėgėlių. Tad aš pasiūlyčiau, pasiūlyčiau komisijai štai ką dėl agentūrų. Mes balsavome, kad būtų didinamos, didinamas biudžetas daugiau negu tai, kas siūlo komisija. Papildomas e, išorės veiksmų tarnybos personalo finansavimas yra didesnis negu Frontexo agentūros atitinkamas papildomas e, finansavimas. Aš kalbu galbūt e, pranešėjo agentūrų klausimų. E, vietoje. Tačiau e, noriu pasakyti, jog turime kreipti deramą dėmesį į agentūrų aspektą ir pers, jų personalo aspektą. Socialistų frakcija šito klausimu buvo pateikus labai aiškę poziciją, o biudžeto komitetas turi laikytis balsavimo rezultatų. Todėl aš rekomenduočiau komisijai daryti štai, ką reikėtų grįžti prie šitos temos darybų metu. Nes e, mes šiuo klausimu darėsimės labiau su e, taryba negu su komisija. Tiksliau, labiau su komisija negu su taryba. Toliau, e, dėl e, papildomo milijardo aš dar pasisakysiu kiek vėliau. Dėkuoju. Vienas aspektas dažnai e, girdime sakant, jog reikia kovoti su migracijos problemų priežastimis. Nes e, nepasitenkinimą ir protestą kelia tas faktas, jog migrantų srautas ne tik tai nesustoja, bet netgi ir didėja. Tad jeigu galvotume, kaip ponė Georgieva, jeigu biudžetas remtųsi rezultatais, tai reikėtų siekti tokio rezultato, kad tas migrantų srautas pasibaigtų. O valstybės narės kalba apie e, pakrančių apsaugos papildomas, e, papildomas darbo vietas ir, ir sienos apsaugos pareigūnų. Ar tuo būdu be tų trijų milijardų, čia kalbas suktųsi dar apie kitas sumas. Pone Merkel turėjo ponės Magerinį įgaliojimus. Mūsų vyriausiai galiotinė gali perduoti tam tikrus įgaliojimus e, valstybių vienam ar kitam vadovui ir tai, tai kaip tik tai ir buvo tuo atveju. Tad e, Mūsų e, susirūpinimas yra susijęs su mūsų balsavimo rezultatais, kalbant apie e, horizontą 2020 ir infrastruktūrų priemonės, tad reikėtų, kad taryba e, laikytųsi komisijos pozicijos. Pone Freza, ar galėtume dabar reaguoti į tai, kas buvo pasakyta? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bandysiu atsakyti tos e, klausimus. Visų pirma, turime pabrėžti, jog e, šio komiteto balsavimo rezultatai dėl 16 metų biudžeto projekto ir tai, kas siūloma antrajame taisomajame rašte didelė dalimi sutampa. Ponas Depre džiaugiasi tuo, jisai pabrėžė tą aspektą ir rodo, jog mūsų požiūriai praktiškai sutampa ir artimi labai daugeliu temų. Dabar dėl pateiktų klausimų aš pabandysiu atsakyti tokia tvarka, kaip jie buvo pateikti. Ponas Gajer ir ponas e, Palmer e, klausė dėl Frontexo vaidmens Jeigu jūs e, sutinkat, aš perėsiu į anglų kalbą, nes man lengviau kalbėti angliškai tą temą. Kalbant apie, apie gražinimą, Frontex e, agentūra čia vaidmens nevaidina. Frontex gali padėti įgyvendinti patvirtinant lydimasias priemonės, palengvinančias sugražinimo procedūrą, e, organizuojant skrydžius į asmenų kilmės šalis, sugražinant asmenis, kur, kuriems prieglapstis nesuteiktas. Todėl siekiama suteikti visą įmanomą paramą. O kalbant apie Frontex agentūros veiksmų peržiūrą, uh, apie ką pranešė pirmininkas Junkeris ir tokį pasiūlymą komisija patiks iki metų pabaigos. Tai čia reikės visapusiškai peržiūrėti Frontex vaidmenį ir taip pat nepamiršti valstybių narių vaidmens ir jų suverenumo. Bet bendras siekis yra užtikrinti kolektyvinę veiksmingą atsaką šioje situacijoje ir užtikrinti, kad atremtume e, iškilusius iššūkius. Tai tiek bandant paaiškinti papildomas priemonės siūlomas e, taisomajame rašte. Dėl kitų aspektų susijusių su vidinėmis priemonėmis pabėgėlių iššūkiui atremti. Pone Deprė. Ratifikatyvo. Pone Dupre, jūs klausėte, ar taisomajame rašte yra numatytų priemonių antrajam paketui. Taip, 110 milijonų buvo išmokamas tiem 40 tūkstančių migrantų ir tuo metu dar nebuvo transporto išlaidos įtrauktos ir paskui mes pakoregavome tai dėl nomenklatūros dėl nomenklatūros prieglopšio ir gražinimo e, srityse. Tai e, čia reikia atsižvelgti į įgyvendinimo aspektus ir kartais skubos tvarka veikiant reikia lankstumo daugiau, tiek e, užtikrinant integraciją, tiek gražinimą. Ir kadangi reikia veikti greitai, tai komisijos argumentas yra toks. Biudžeto nomenklatūra turi atliepti tą poreikį veikti, poreikiui veikti greitai. Nes e, jeigu taip nebūtų, gyvenimas galėtų susikomplikuoti. Tad e, yra taip. Galbūt e, ponas Dupre galėtų jūs pertraukti ir kai ką pakomentuoti. Ponas Dipre, taip, aš e, suprantu pono Freza argumentus ir gerbiu jo nuomonę, tačiau aš kvestionuoju tą specifinę biudžeto eilutę, nes toje pačioje eilutėje kalbama ir apie integracijos priemonių gyvendinimą ir apie gražinimo priemonių e, įgyvendinimą, nes čia remiamasi prieštaraujančią logiką, nes toje pačioje E, eilutėje yra numatyti tokie dalykai, kurie yra visiš, visiškai e, e, skirtingi. Ir tai man yra keista. Pone Freza, žodis vėl jums. Aš e, siūlau toliau tęsti diskusiją galbūt ir šalių pagrindo ir išsiaiškinti tos aspektus kartu padant ir e, kolegoms kurie dirba šitais klausimais ir turės detalesnės informacijos. Toliau. Klausimas. Aštuntasis biudžeto projektas. Pirmininkas. Prie jo dar grįšime. Tad aš pasižymėjau ir kitus klausimus ir dabar atsakysiu juos. Pone pirmininkė, jūs klausite, ar taisomasis raštas numato priemonės susijusias e, su Europos pakrančių apsauga ir sienų apsauga. Ne, šiame taismavime rašte nėra tų priemonių, tačiau komisija galvoja apie šį aspektą ir pateiks teisėkuros e, pasiūlymų šituo klausimu pakankamai netolimoje ateityje. Pirmininkas, tačiau reikia veikti labai skubiai, todėl skubiai, todėl kad e, matome kiekvieną dieną e, per televiziją, kad e, migrantų srautas vis didėja, kiekvieną dieną labai daug jų kerta mūsų sienas. Komisijos atstovas, taip, mes žinome, kas vyksta ir yra bandoma sukurti tokias sąlygas, kad remiantis dabartinė teisinė sistema, bendradarbiavimas būtų kaip galima glaudesnis. E, E, Frontex, Frontexui padės taip pat valstybių narių ekspertai ir tai leis užtikrinti geresnį, geresnę sienų kontrolę, taip pat šito pereinamojų laikotarpių yra ir kitų veiksmų, kurių įmamasi siekiant kaip galima geriau e, spręsti migrantų problemas dėl agentūrų vaidmens ir galimo personalo didinimo, tai e, reikės atidžiau išsiaiškinti agentūrų susidariusią padėtį ir apie šitos dalykus bus galima geriau padiskutuoti per dėrybas. Ponas Gajar siūlo, kad tai būtų daroma dar prieš darybas. Tad galbūt bus e, įmanoma ir per taikinimo procedūrą apie tai padiskutuoti. Toliau 3 e, milijardai papildomai skiriami Turkijai. 3 milijardų suma yra toks dalykas, dėl kurio buvo diskutuota. Apie tai buvo diskutuota ir vadovų taryboje su ponu Erdoganu derantis. Ar e, šita e, suma bus naudojama taip pat ir migrantų problemų spręsti, ką mes žinome jau dabar, tai žinome, jog iš tos sumos bus skiriamos tam tikros lėšos e, pagalbos Sirijai fondui, 500 milijonai eurų bus skiriami iš e, eilutės numatytos laikotarpio iki stojimo, e, laikotarpio iki stojimo. Taip pat mes e, manome, kad ir e, patikos fondui reikės ES lėšų, tačiau į tą fondą taip pat e, mokės lėšas ir valstybės narės, tie galimi 3 milijardai. Galbūt e, ta suma dar bus patikslinta per ateinančią savaitės, kai pasibaigs dėrybos šito klausimu dėl žemės ūkio sektoriaus. Ponas Torvalds paminėjo šį aspektą. Keulienos sektorius. Taisomame raš, rašte yra numatyta keulienos sektorius skirti 29, 29 milijonus ir komisija atidžiai stebi, kaip sekasi šiam sektoriui, stebi, kas vyksta rinkoje ir prireikus mes esame pasiruošę sureaguoti į visus iššūkius. Aš norėčiau Jums priminti, kad Panašia, panaši diskusija vyko prieš metus, kai mes galvojame, kaip galima būtų sureaguoti Rusijos paskelbtą embargą. Ir tuomet komisija taip pat parengė taisomąjį raštą, kuriame buvo pasiūlyta pakoreguoti išlaidas ir Tuomet kalbėjome, ar pakaks tokių veiksmų ir ar mūsų rezervas netidėliotinai pagalbai buvo pakankamas. Ir Ir mes matome, kad skirti asignavimai buvo pakankami ir jie tinkamai yra vykdomi. Taigi aš dar kartą tiesiog norėčiau pakartoti, kad komisija labai atidžiai vertina galimus poreikius ir atitinkamai nustato uh, asignavimus. Ir, kaip minėjau, mes stebėsime didžiai, kaip keisė situacija ir atitinkamai reaguosime į pokyčius. Man atrodo, sakiau visus klausimus. Dėkuoju, panė pirmininkė. Merci, monsieur Freza, pour tout. Dėkuoju, ponė Frezai, už visus uh, patikslinimus. Buvo minimas Frontexas. Šioje komisijoje, šios komisijos kai kurie nariai buvo Sicilijoje komandiruotėje ir e, taip pat su kolegomis iš Lybe. Ir mus labai šokiravo tai, ką mes matėme pasienyje, kai matėme, kiek migrantų kerta tą sieną. Tačiau valstybės narės savo rankose čia laiko visus svertus, kadangi jų prerogatyva veikti toje srityje, o ne mūsų. Tad e, jeigu Frontexo vaidmo bus stiprinamas, tai reikėtų, kad aiškiai tai būtų pasakyta ir taip pat norime žinoti, e, kas vadovaus visam e, procesui, kas priims sprendimus. Nes dabar kilusi krizė neturi precedento, mes matėme tik tos krizės pradžią kol kas dar mano nuomonė, todėl manau, kad galime tikrai turėti dar daug abejonių dėl to, ar pakankamai biudžeto lėšų skiriama spręsti problemams iškilusiams. Aišku, taisamasis raštas numeris 2 yra tam tikra pažanga, tačiau aš manau, kad jeigu norime e, atsakingai elgtis. 16 metais mums reikia tiek lėšų, kiek pakaktų nepaprastai padėčiai, e, nepaprastosios padėties problemams spręsti. Ir e, taryba turėtų tai suvokti. Dabar turime pereiti prie taisomojo biudžeto numeris 8, dėl kurio buvo daug lūkesčių. Galbūt mums pasakoma, kad tai mūsų neliečia todėl kad čia sukasi apie krūvio paskirstimą tarp e, valstybių narių ir kad e, mūsų pozicija yra tik tai graži svajonė, kurią formaliai pateikė ponas e, Gajeris. Ponas Frez, ar galit mums suteikti kokiu nors vilčių šito klausimu? Pone pirmininkė, aš pabandžiau pateikti aštuntojo. Taigi, Tai yra taisomasis biudžeto projektas, tokie yra teikiami reguliariai rūdienį. Ir mes siūlome atsižvelgti į tai, kaip skaičiuojami ar apskaičiuojami nuosavį ištekliai, kiek jų yra surenkama ir kiek valstybės narės turi sumokėti e, įnašų į ES biudžetą. Šiemet mes matome, kad šiame taisomame biudžete yra trys pagrindiniai elementai, komponentai. Pirmiausia, tai yra bandymas per, atkurti pusiausvyrą, kuri buvo prarasta praeitais metais. Jūs tikriausiai prisiminate, kad 2014 metais susiformavo tam tikras PVM ir BNP nuosavų išteklių disbalansas. Šešios valstybės narės pasinaudojo galimybę atidėti didesnius mokėjimus iki 2015 metų ir rugsėjo pirmą dieną šios šešios valstybės narės atliko tuos mokėjimus ir, ir bendra suma dabar sudarė 5,7 milijardų eurų ir tą sumą dabar reikės perskirstyti valstybėms narėms. Antrasis komponentas – kuris reguliariai ir e, kartojasi, tai yra PVM ir BNP nuosavų išteklių likučių paskirstimas. Ir tai yra reikalinga tam, kad galima būtų perskaičiuoti valstybių narių nacionalinės įmokas į ES biudžetą. Ir čia mes iš esmės kalbame apie vieną uh, 1,4 milijardo eurų iš visų valstybių narių. Yra dar vienas svarbus dalykas, tai yra tai, kad reikia atsižvelgti į papildomas įplaukas iš muitų. Ir taip pat e, baudas, kurios yra sumokamos vykdant konkurencingumo politiką, konkurencijos politiką. Ir e, matome, kad e, mes surinkome daugiau lėšų, 0,8 milijardo lėšų daugiau, nei buvo numatyta, kai buvo planuojamas biudžetas. Aš taip pat norėčiau paminėti, kad tai sumavome biudžeto projektą numeris 8, taip pat kalbama ir apie uh, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų skirti asignavimai taip pat yra mažinami 123 tūkstančiais. Ponas Gar, ponas Kolmer išsakė savo susirūpinimą ir reaguodamas į tai, aš noriu pasakyti, kad turime aiškiai suprasti, apie ką eina kalba. Iš esmės, čia kalbame apie išdą jei tai galima būtų taip pavadinti. Kitaip tariant, kalbame apie pajamas, apie tai, kaip yra perskirstomos pajamos, kaip jos yra balansuojamos. Ir tai neturi jokių, jokio poveikio uh, išlaidų asignavimams. Mūsų biudžete yra numatyta, kad Europos Sąjungai reikia gauti įgaliojimą tuomet, kai yra formuojami ir mokėjimų ir įsipareigojimo signavimai ir viršutinės ribos yra numatytos daugiametėje finansinėje programoje ir ten yra taip pat numatytos taisyklės, pagal kurias mes, kurių mes privalome laikytis. O čia mes kalbame apie tai, kaip komisija skaičiuoja nuosavus išteklius, kiek jų e, turime surinkti iš valstybių narių ir kiekvienais metais, metų eigoje, prognozijas yra peržiūrimos, atsižvelgiant į tai, kiek muitų buvo surinkta, atsižvelgiant į bendrų nacionalinių pajamų lygį. Ir atitinkamai mes pakoreguojame ir pajamų prognozes. Taigi negalima realiai teikti, kad šiandien turime 9,4 milijardo, kurį gali gauti valstybės narės. Mes e, daugiau surinkome iš muitų ir baudų. Tai nebuvo numatyta. Ir tai yra toks naujas elementas. Ir Bet iš esmės draugiai išlaidus daro 1,3 milijardą. Ir reikia pasakyti, kad ne visos valstybės narės e, galės pasinaudotis korekcijomis, kai kurios valstybės turės prisidėti daugiau, kai kurios mažiau, atsižvelgiant į nuosavų išteklių skaičiavimo taisyklės. Kodėl komisija negali panaudoti šių pinigų tų pinigų, kuriuos rinkome iš muitų ir e, baudų. Todėl, kad tai nekeičia numatytų įsipareigojimų ir mokėjimų signavimų lygio, kuris ir buvo anksčiau numatytas. Tam, kad galima būtų padidinti išdo pajamas ir parlamentas ir taryba turėtų sutarti, kad išlaidos trečiajame e, ir pagal trečią ir ketvirtą kategoriją turėtų būti padidintos, nes nuo to priklausys e, valstybių narių nacionaliniai įnašai. Galiausiai mes matome, kad pajamų turime 2,3 milijardo daugiau nei buvo numatyta. Bet komisija negali naudoti tų pinigų komisija galės panaudoti tuos pinigus e, e, kaip nors kitaip, tik tuomet, jei dvi už biudžetą atsakingos institucijos numatys, kad galima didinti įsipareigojimų ir mokėjimų signavimus pagal biudžeto formavimo procedūrą. Bet tai nėra, e, o pagal dabartinės taisyklės kitos procedūros mes pritaikyti negalime. DCP. Dėkuoju, tai iš karto matom, kad tas miražas išsisklaidė ir Mes e, e, vėl atsidurėme savo biudžetiniuose tramdomuosiuose marškiniuose. Ačiū. Iš tikrųjų, kai pristatomas taisomasis biudžeto projektas, turime jį nagrinėti ir siūloma sugražinti lėšas valstybėms narėms. Visada mm, ieškome galimybių panaudoti tas lėšas dėrybose ir svajojame, kur galėtume panaudoti tuos pinigus, jei galėtume. Tačiau devini papildomi milijardai eurų Mm, jų mes negalime panaudoti, mes negalime pakeisti mm, finansavimo sistemos. Ir nes jie nenumatyta, kad gali atsirasti papildomi 9 milijardai eurų, galime didinti numatytas finansavimo e, ribas, finansavimo programoje, galime kažką bandyti daryti, tačiau tai būtų sudėtinga. O daugiamatės finansavimo programos pakeitimas taip pat būtų sudėtingas turime laikytis e, to, kas numatyta 2016-iesiems. Tai tiek apie techninį aspektą, o e, kalbant iš politinės pusės, tai, kad turime 9 milijardus eurų, nors, nors, nors tai yra ir įplaukos iš e, baudų, biudžete nenumatytos įplaukos, Tai turės poveikio mūsų dėryboms su taryba, nes situacija labai e, skirtinga. 9 milijardai pertekliaus e, ar 9 milijardai deficito. E, tikrai mūsų dėrybos su taryba bus lengvesnės. Norėtume tarybai pasiūlyti, štai ką, atsižvelgiant į tai, kad yra papildomų pinigų ir į tai, kad e, jie atsirado, jų šaltinis yra baudos, kurias e, pritaikė Europos Sąjunga. Prašome 28 valstybių narių tuos pinigus arba joms priklausančią dalį panaudoti e, nusinčiant juos į Sirijos patikos fondą, nes kitaip amsidėms narėms teks bet kokiu atveju nešti indėlį į tą fondą arba e, parengti tarptautinę pagalbos maistų programą, paremti tarptautinę pagalbos maistų programą, nes jai stinga lėšų. Raginame tarybą arba valstybės narės, kurios yra tarybos narės, apsvarstyti galimybę nukreipti e, lėšas programoms, kuriuoms labiausiai reikia pinigų. Manau, kad politinių lygmenių galime pateikti tokių pasiūlymų ir tikėtis, kad e, taryboje jie bus sutikti palankiai. Par notre rapporteur général, car en effet. Taip, mūsų pranešėja kaip tik tai ir palėtė pagrindinį klausimą. Nes kur pasirodys tos, tie signavimai ar ES biudžete, ar valstybių narių nacionaliniuose biudžetuose, ar e, čia bus e, kažkokios įmokos e, numatytos iš Europos patikos fondo ir kaip bus uh, su tais Ir būtent čia reikia lėšų pagal biudžeto taisyklės e, e, reiktų laikytis visų numatytų procedūrų, bet tie 9 milijardai tikrai yra gera žinia. Kalbant apie migracijos politiką, dalį e, finansavimo jai skiriame iš biudžeto dalį, dalis finansavimo tai politikai ateina iš valstybių narių, iš jungtinių tautų, taip pat Turkija, Libanas čia yra aktyvios. Manau, kad e, tokia situacija ir išlieka ir tų nenumatytųjų išlaidų svarstymo procedūra taikinimo procese bus tikrai ilga, bet e, nežiūrinti niekas, ši žinia mus džiugina. Jeigu niekas neprašo, Žaponė Margali. Ne? Labai trumpai kalbėsiu. Noriu tik pritarti e, ponios Gardėza Bal e, išsakytams mintims ir pridurti kai ką. ir taip pat atkreipti dėmesį į kai kurios aspektus. Turime labai aiškę politinę žinę. Parlamentas e, labai griežtai reikalauja ginti piliečių interesus ir rengiasi e, laikytis labai griežtos e, ir tvirtos linijos darybose su taryba. Ir Šiandien padėtis biudžete yra išskirtinė. Tai galimybė mums priimti Europą iškilusius iššūkius. Ir tai yra e, atspirties taškas, nuo kurio turėtume pradėti. Tai, kad mes prašome, keliame reikalavimus ir elgiamės griežtai, mes tai darome dėl to, kad tokia yra realybė. Dėkoju, atrodo, daugiau niekas nenori pasisakyti, tad e, būtų gerai, jeigu, kaip įmanoma, greičiau gautume dokumentą paaiškinantį, kaip bus finansuojamas tos problemos ir e, kaip bus naudojamas Europos e, plėtros fondas šitiems e, tikslams. Mūsų diskusija, aišku, veda mus ir prie klausimo dėl peržiūros vidutinės trukmės laikotarpio. Euh, Ar komisija turi kokį nors kitų komentarų dar? Šiais klausimais, man atrodo, kad viskas buvo pasakyta. Uh, Dėkoju ponui Bjorn Larsen, kuris yra e, personalo skyrios vadovas ir per. Ir EIVT e e, patarėjų, kuris pakomentuos taikos Kolumbijoje proceso aspektus. Ponas Larsen pirmas pasisakys. Taip, manau, kad e, aš turėjau pasisakyti šituo klausimu. Ačiū pirmininkė. Vyriausiai galiotinė rengėsi paskirti specialų pasiuntinį poną Gilmo, buvusi už, Airijos užsienio reikalų ministrą ir, pon, ir paskirti jį specialiuoju patarėju. Uh, dalyvauti taikos procese Kolumbijoje, siekiant e, užtikrinti taiką toje šalyje ir koordinuoti sparamą. Jūs veikiausiai labiausiai domina atlyginimas, atlyginimo aspektas papasakosiu, ką mes rengėmės siūlyti. Jis turėtų pradėti dirbti nuo lakryčio pirmos dienos ir jo uh, būstinė bus Airija. Žinoma, e, jam teks e, įvykti nemažai komandiruočių, bet jis dirbs Airijoje. Tai nebus darbas visų etatų. Manome, kad jis dirbs dvi savaitės per du mėnesius ir uh, tos sutarties laikotarpis bus metai ir per tuos metus jis turėtų dirbti 48 dienas. E, atlyginimą jis e, gaus už dieną e, AD 16 kategorijos tarnautojo atlyginimą, atlyginimo dieninės išmokas jeigu iš tikrųjų jis atliks visą šį darbą, kurį planuojame, per metus jis turėtų gauti apie 50 tūkstančių eurų. E, bus finansuojamos, mes finansuosime ir komandiruočių išlaidas. Tačiau jis neturės jokios papildomos logistinės paramos, kitos paramos Jis e, remsis arba mūsų tarnybomis Briuselėje, arba Bogotoje dirbančiomis mūsų tarnybomis. Tai tiek būtų trumpai. Pristatant, ką mes esame numatę e, šio specialio pasiuntinio posto įsteigimui. Ačiū, ponia. Uh, merci, monsieur le président. Dėkui, pana pirmininkė. Aš e, išklausiau EIVT atstovo pasisakymą. Jisai sakė, kad mes atsakingi už atlyginimą. Taip, bet e, atlyginimas įgyja prasme tuomet, kai pati misija įgyja prasme. Ir taip pat čia kyla klausimas dėl sąnaudų paskirstimo, bet ir klausimas dėl pačios misijos kaip, kaip po tokios prasmingumo. Klausimas toks, ar EIVT turi atstovybę delegaciją Bogotoje ir ar ta e, delegacija gali susijęti kažkaip taikos procesą Kolumbijoje su Europos Sąjungoje. Nes aš nelabai gerai suprantu, kokia čia yra papildoma nauda yra to e, specialaus pasiuntinio skirimo, turintumėne, kad ten yra delegacija. Tad jeigu toks atstovas yra skiriamas, specialus pasiuntinys, tai ir, ir jeigu kuri nors iš darybų pusių norėtų, kad ES dalyvautų e, darybos e, procese kaip tarpininkė ar, ar, ar panašiai, tai e, tuomet galbūt būtų rengiamas atinkamas dokumentas ir aš norėčiau paklausti, ar yra pageidaujama eiti šitą linkmę. Ir kitas dalykas, Yra daug specialiųjų pasiuntinių skirma, kurie ar buvę komisijo, Europos komisijos nariai, ar buvę ministrai. Todėl man kyla klausimas, ar tai nėra kažkokia paslėpta kompensacija tiems e, asmenims kažkokią e, privilegiją jiems. Ponas Cani. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pridurti ir savo, iš savo pusės keletą klausimų, kai kolega Depre jau pateikė labai konkrečių klausimų. E, Aš jiems pritariu. Mes kaip komitetas esame kompetentingi sprendžiant atlyginimo klausimus, tačiau turime suprasti, ar atlyginimas yra tinkamas, ar tikslinga jį yra skirti, todėl turime suprasti, kokias užduotis vykdys tie asmenys, apie kuriuos čia kalbame. Mano klausimai būtų tokie. Visų pirma, kiek asmenų Europos Sąjunga yra įdarbino struktūrose Kolumbijoje ir kiek, kiek ES atstovų jau, jau dirba toje srityje, tai turime žinoti, kiek išteklių jau yra panaudota ir jeigu komisija galėtų konkrečiau pristatyti to specialaus pasiuntinio darbo specifiką, jo užduotis, jo, jo, jo tikslus, norėtume detalesnės informacijos. Galbūt nebūtina, kad jisai visą, būtų visą laiką Kolumbijoje, jisai galėtų dirbti Airijoje ir tik tai į kai kurias komandiruotės vyktų į e, Kolumbiją, kalbant apie taikos procesą per uh, koordinatorių susitikimą, kuomet apie tai buvo kalbama, buvo išsakytos abejonės, kad e, taikos procesas Kolumbijoje kol kas ne, nėra tokios stadijos, kad reikėtų ES atstovo e, jame ir todėl čia prasme įgyja pono Depre klausimas, ar kurios, kuri nors iš darybų pusė norėjo ir išreiškė pageidavimą, kad ES kažkoks atstovas e, dalyvautų. Ir e, kitas klausimas, norėčiau paklausti, buvęs Airijos ministras, kodėl buvęs Airijos ministras yra kompetentingas būtent šituo taikos proceso Kolumbijoje klausimu? Pirmininkas, dėkuoju. Nėra kitų klausimų. Aš turiu pats papildomą klausimą. Visi mes puikiai suprantame, kad ES turi tikrą išorės politiką, tačiau valstybės narės vis dėlto pasilieka savo teisę vykdyti savo e, užsienio politiką. Kalbant apie mūsų atsavybę Kolumbijoje, ar yra valstybių narių atstovybių Kolumbijoje? ir kaip tuomet e, vyksta koordinavimas tarp jų ir kaip e, vyksta koordinavimas panaudojant mūsų bendrus išteklius, kadangi biudžeto požiūrių turime e, taupyti ir e, turime bendrai naudoti išteklius ir galbūt mažinti atstovybių skaičių. Jūs sakysite, jog e, mes čia išeiname už specialaus pasiuntinio ir atlyginimo klausimų ribų, tačiau vis dėlto kaip biudžeto komitetas mes norim suprasti šitos aspektus. Ačiū pirmininkė. Taip pat dėkoju už užduotus klausimus. Kai kurie iš jų yra platesni nei mano įgaliojimų. Sritis suteiksiu galimybę kolegai Šefrin juos atsakyti. Visų pirma, rėmiausi 123 straipsnių ir jūsų kvietimu, kur jūs kalbate apie siūlytas, siūlomas e, samdymo sutarties sąlygas. Būtent tuo rėmiausi ir aš tikiuosi, kad teisingai tai atsižvelgta. Bogotoje dirba ES delegacija, atsakau pirmąjį klausimą neturiu su savimi sąrašo, kad galėčiau pasakyti, kiek konkrečiai žmonių užsima Kolumbija delegacija ir čia Briuselėje, bet žinoma, tą informaciją galėčiau suteikti. Tai kalbame apie tikslinę operaciją, kuri bus skirta vienam konkrečiam aspektui. Minėjau komandiruotės, bet tai nebus komandiruotės iš Airijos į Kolumbiją. Gali būti ir kitų paskirties vietų. Tai susiję ne vien tik tai su Bogotoje dirbančia delegacija, bet taip, mes delegaciją Bogotoje turime. kažkas minėjo, kad yra daugybė e, specialiųjų pasiuntinių, iš tikrųjų taip nėra, galiu kalbėti tik komisijos vardu. Tai antrasis ar trečiasis, kiek man žinoma, skiriamas, kuris skiriamas konkrečiam tikslui ir atlyginimas visada toks pat yra netlygintinai dirbančių asmenų, pavyzdžiui, Kathy Ashton, kurį laiką dirbo tokiu pagrindu. Nėra labai daug specialiųjų pasiuntinių. E, susijusi informacija, ištekliai apie tai jau, tos klausimus jau atsakiau, pirmininkė, atsakydamas į jūsų pastabą. Uh, turiu pasakyti, kad, kad mai, man tai labai rūpi. Man, man tai yra svarbu, kaip mes, Europos Sąjunga bei valstybės narės 140 vietų, kur yra delegacijos, galėtume bendrai naudoti išteklius. Tai prasidėjo, tai vykstantis procesas ir užtruks dešimtmečius, kol bus sukurta tinkama sistema, bet valstybės suinteresuotos glaudžiau bendradarbiauti ir e, ne tik fizinius išteklius e, bendrai naudoti, bet ir biudžeto požiūrių valstybės yra pasiruošę svarstyti, pavyzdžiui, diplomatus naudoti. Bet tai tik prasideda ir tikiuosi, kad e, tai, tai tas procesas bus ilgas. Būčiau pasirengęs toliau su jumis apie tai kalbėti, bet nežinau, ar, ar nevertėtų perduoti žodį ponui Šefer, kuris aptartų politinį e, šių specialiųjų pasiuntinių darbo aspektą. Ačiū, ponia Arsonai. E, galbūt galima būtų atinenčiais mėnesiais susitarti, susiti, susitarti, susitikti ir aptarti šį, šios klausimus. kaip Euro, koks, koks yra ES atstovavimas, kokios, kaip dirba atstovybės. Pavyzdžiui, buvo minėta misija dirbanti Ukrainoje. Yra ir ES atstovybė, yra valstybių narių, ambasados ir, ir, ir, ir kokia yra hierarchija, kas, kaip, kaip vyksta darbas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už klausimus. Kalbėsiu trumpai, todėl kad e, klausimo esmė yra iš principų susijusi su Kolumbijos e, prezidento e, pozicija dėl taikos proceso brand, pribrendimo. Todėl e, ir yra kalba apie specialųjį e, pasintinį kad būtų įmanoma užtikrinti tolesnį sustarimo įgyvendinimą, kuomet jau bus susitarta, todėl kad pastarosiomis savaitėmis taikos procesas yra labai sparčiai pasistumėjęs į priekį ir mes e, manome, kad e, per primtiną laikotarpį pakankamai greitai galėtų E, būti pasiektas tas susitarimas, todėl e, turintumėne tokią situaciją, ponas Santos paprašė mūsų vyriausios įgaliotinės, kad būtų skirtas toks e, atstovas. Dėkoju. Ar kas nors norėtų reaguoti į tai, ponas Duprė? Taip, mane labai domina šis komentaras, nes aš nuo pat pradžios prašiau informacijos šituo klausimu, aš visiškai pasitikiu vyriausiai įgaliotinę, be jokios abejonės, tačiau reikėtų dokumentuose parašyti, kad būtent Kolumbijos e, institucijos nori, kad būtų ES e, pasiuntinys, kadangi čia kalba tuomet e, sukasi apie tokius diplomatinius aspektus, kurie yra labai svarbus Europos Sąjungai. Tad aš labai džiaugiuosi išgirdęs, kad e, Kolumbijos prezidentas pageidavo tokio pasiuntinio. Kai sakiau, kad ponas e, Gilmore uh, turi ir, ir kitų funkcijų, tai aš klydau, man atrodo, kad jisai tik paskiriamas uh, neprastuoju pasiuntiniu, bet jis kitų jokių užduočių neturės. Ir, ir tai yra labai aiškiai apibriešta misija ir viena misija kaip tokia. Ar aišku, ponui Deprė, man tai buvo neaišku iki, iki šiol, bet dabar yra aiškiau. Tai puiku tuomet. Ar dar būtų klausimų? Jeigu ne, tuomet dėkoju mūsų svečiams, dabar mūsų komitetas galės e, pateikti teigiamą nuomonę šito klausimu. Dabar turime perėti prie balsavimo. Ar galėtumėte įdėti korteles į balsavimo įrangą? Balsavimas buvo numatytas 11 valandai. 11.30 tai tuomet padarysim pertrauką iki 11.30. pat, dar patvirtinu, kad 25 spalio 14.15 kartu su Libė turėsime posėdį. Mes turėsime salę ir vertimą. Alors, notre rapporteur général propose de voter maintenant Mūsų pranešėjas siūlo balsuoti dabar. Taip, aš maniau, kad e, e, nebuvo kvorumo, tačiau pasirodo, kad kvorumas yra. Ir galime balsuoti dabar. Kolegos, kurie ateis 11.30, bus nepatenkinti, jeigu mes balsuosim dabar. Nes ponas Gairis turbūt e, pirmininkaus, nes aš pats 11 valandą turiu eiti į Europos parlamento biuro posėdį, kur turiu pavaduoti pana Buzeką. Tuomet tęsiam darbą toliau. Tęsiam toliau. Ir tuomet aš perdodu žodį Aider Gardėval dėl uh, Labai trumpai, ponė pirminkė. Neturime jokių problemų, kalbame apie 900 milijonus eurų, kurie nebuvo panaudoti ir norime panaudoti juos tam, kad galima būtų pagerinti e, komisijos darbo pristatymą viešoje erdvėje. Taigi galime balsuoti už. Kai kas nenori balsuoti, todėl kad 13 kortelių yra įdėta į įrangą, to tarpu 11, tik matau, e, balsavusių. Dar vienas liko. Gerai, visi. Jau, tai tuomet balsavimas baigtas. Priimta. Vieno, du prieš, devyni už, vienas susilaiko. Dabar suteikiu žodį dėl kitų skirsnių Žerarui Depre, kuris atstovauja Monikai Olmair. Jis turi įgaliojimus. Esu uh, nustebęs uh, reakcija tokia, ponė pirmininkė, į tai, kas buvo pasakyta. Reikės paskui išsiaiškinti. 3. Yra trys perkelimai pasiūlyti. E, du dėl regionų komiteto, vienas dėl Ekosoko. Aš juos labai atidžiai išnagrinėjau visais trimis atvejais. Yra kalbama apie e, perteklinių, perteklinius asignavimus. Ir visais e, trimis atvejais yra siekiama e, sustiprinti saugumą, užtikrinti geresnį pastatų, pastatų e, stebėjimą ir mes norėjome skatinti šitos dalykus įvairiose institucijose. Tad aš siūlau patvirtinti visus tris šios perkelimus. Man atrodo, kad tikslai yra racionalūs. Remiantis e, finansų reglamento 25 straipsnių, net nebūtina balsuoti atsižvelgianti į saliginės šių perkelimų sumas, tad jeigu nebūtų prieštaraujama, e, tuomet galėtume laikyti, kad šie perkelimai yra patvirtinami. Niekas neprašo žodžio dėl nekilnojimo turto politikos. Ar būtų pasisakymų dėl darbo tvarkės punkto kiti klausimai? Atrodo, kad ne. Tuomet patvirtinu, kad 25 e, dieną mūsų kitas posėdis bus ir lapkričio 12 dieną 9 val. Briuselėje ir lapkričio 19 9 val. Briuselėje kiti posėdžiai. Dėkoju. Posėdis baigtas.